su Iranu įgyvendinimu. Mes ir toliau e, tikime šio e, brandolinio susitarimo e, svarba ir verte. Tačiau niekam nepaslaptis, kad užtikrinti to sustarimo gyvendinimą tampa vis sunkiau. Noriu Jums pranešti, kad artimiausių metų bus sušauktas gruodžio 6 dieną Junktinės komisijos su Iranu posėdis ir E, Vyriausiai įgaliotiniai tenka taip pat ir koordinatorės vaidmuo, siekiant užtikrinti branės sustarimo su Iranu laikymasi. Šiol buvo labai sudėtinga išlaikyti vienybę, ne tik europiečių vienybę šiuo klausimu, tačiau pat ir kitų e, brandolinio susitarimo šalių, e, kurios linkusios laikyti šio sustarimo po to, kai ją pasitraukė. Ir aš Tikiuosi, kad ta vienybė bus užtikrinta kuo didesniu mastu. Jau prieš kelias savaitės sutarėme, kad negalėsime, negalėsime jeigu ir pastangų siekdami šį susitarimą išsaugoti. Ir aš linkiu e, savo įpėdiniui kuo geriausios sėkmės, taip pat atliekant ir Junktinės komisijos koordinatorius funkcijas. Na ir pabaigai tarsi keletą žodžių apie padėtį Libane, kur dėl protesto atsistatydino premjeras. Libanas yra ypatingas ES partneris ir jam tenka labai svarbi vieta mūsų mintise ir širdyse. Libano žmonės reikalauja tinkamo valdymo mm, be jokių e, religinių, e, be, be jokio pasidalymo e, religinių pagrindų siekiant išlaikyti tą stabilumą, e, kuris labai didelę kainą buvo pasiektas e, Libane. Todėl būtina kuo greičiau sudaryti funkcionuojančią vyriausybę bei užtikrinti politinį ekonominį stabilumą ir toliau vykdyti e, administracinės ir kovos su korupcija reformas. Šiuo metu tam tikrą prasme atsiranda papildoma galimybė vykdyti reformas, kur reikia Libanui ir kartu užtikrinti stabilumą šalyje. Dar norėčiau paminėti vieną aspektą, apie kurį šiandien nebūtinai e, ketiname kalbėti. Turime nepamiršti, kad e, visas artimų rytų regionas išlieka labai pažeidžiamas. Prieš tai svarstėme padėti Palestiną, reikia nepamiršti situacijos Sirijoje šiaurės vakaruose Sirijos padėtis dar labiau pablogėjo praėjus keliams savaitėms, kai e, Turkija pradėjo karinę operaciją ir atvėrė e, naują e, karinių veiksmų frontą Sirijos šiaurės rytuose. Todėl kitos regiono valstybės taip pat jaučia papildomą spaudimą siekiant ieškoti tvaraus dabartinių problemų sprendimo. Fingi visos krizės regione turi būti sprendžiamas daugia šalėmis pastangomis ir mes čia glaudžiai bendrabiavome su partneriais, įskaitant Libaną ir Iraką, siekdami stabilizuoti padėtį šalyje, pritraukti investicijas į infrastruktūrą, paskatinti ekonomikos augimą, reformų vykdymą. Kiekviena šalis turės rasti būdų, kaip savarankiškai įveikti dabartinius sunkumus. Niekas už jas to nepadarys, tačiau ES privalo ir toliau tęsti dialogą ir remti reformas. Šis regionas mums yra labai artimas, tai yra bendras regionas ir ES toliau sieks būti patikima partnerė, e, kuriant taiką ir stabilumą tame regione. Ačiū, ponė Mogerinė. Europos liaudės partijos frakcijos vardu ponas Štefanės, trys minutės. Dėkui pirmininkė, ponios ir ponai. Mes girdėjome apie tai, kad pastaruoju metu vyksta demonstracijos sukilimai Irane. Tie protestai tęsiasi daugiau negu 11 dienų ir jie buvo surengti 31 provincijoje Irano 176 miestuose. Pagrindinė opozicija paskelbė, kad E, maždaug 450 žmonių jau žuvo, tačiau žuvusių skaičius gali būti kur kas didesnis. 150 jaunų vyrų ir moterų žiauriai nužudytų Irano saugumo pajėgumų, e, pajėgų pavardės jau yra paskelbtos ir tikrai tas sąrašas labai liūdina. E, ir 14 metų Svandani mergina yra ir E, iš tikrųjų labai apmaudu, kad e, ji atsidūrė tarp e, žuvusiųjų. Noriu pasakyti, kad prezidentas Rouhani, jo vyriausybė, kuri kai kas vadina nuosekliu, greitai už. Uh, nukirto interneto ryšį tam, kad niekas negalėtų sužinoti ir pamatyti, kas vyksta. Ir taip pat e, žinome, kad, e, ke, kad yra sulaikyta apie 10 tūkstančių žmonių ir jų likimas kelia e, rimtas rūpimas. Sakoma, kad daug iš jų gali būti nutiesta miriop ir netgi būti viešai pakarti. Ir pirmiausiai saugumo paėgos nukreipia savo dėmesį į liaudės mudžahedinų organizaciją, nes kaltina ją e, kurstant sukilimą. Ir e, mes žinome, kad e, žmonės, kurie išėjo į gatves, yra areštuojami, kankinami, užtildomi. Ir ponė Račiavi, Irano opozicijos lyderė, kreipėsi į jungtinės tautas, prašė, kaip galima greičiau siūsti į Iraną faktų nustatymo misiją ir pareikalauti, kad Irano lyderiai būtų teisiami dėl to, kad e, vykdo nusikaltimus e, žmoniai. Noriu baigdamas pasakyti, kad Europos parlamentas turėtų palaikyti Irano e, žmonės, raginu vyriausiai galiotinę tą daryti ir nutraukti dabartinę politiką reikėtų, nes mano nuomonė ji nepasiteisino ir tik tai pakenks Europos autoritetui ne tik Irano žmonių akise, bet taip pat viso pasaulio žmonių akise. Žmonės mus stebi ir laukia mūsų veiksmų. Aš manau, kad ES turėtų pradėti veikti dabar. Dėkoju Jums. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Santoš. Pone Santoš, vienam dėkoju pirmininkė. Noriu pasakyti, kad situacija yra nepaprastai sudėtinga ir negalime nei supaprastinti, nei daryti bendrų pastebėjimų. Matome, kad e, skurdo lygmo labai didelis humanitarnės prastos sąlygos, e, korupcija, jokių vilčių jaunimui Tai yra bendros e, problemos, dėl kurių kilo protestai ir Irake, ir Irane, ir Libane. Tose šalyse labai daug vidaus problemų. Ir kartais e, išorės veikėjai dar pagilina krizės. Mes e, taip pat reiškėme rimtą surūpinimą dėl smurto prieš protestuotojus. E, Libane, pavyzdžiui, e, matėme tą ir negalime to toleruoti. Irane e, taip pat vykdomos represijos prieš taikius protestuotojus yra atjungiamas, atjungiamas internetas. Ir tai yra neprimtini dalykai mes turime siekti dialogo, kuris įtrauktų visas pusės, tik tokiu būdu būtų galima spręsti problemas. Ir galiausiai mes turime siekti, kad Irakas e, E, bendradarbiautų ir visas technologijas, jų e, eksportą turime nutraukti, kol jis nevykdys sąlygų. Dabar ponia Geta, ponas Geta, dvi minutės. Mes matome, kad kraujas lėsi tiek Bagdade, tiek e, Teherane ir mes žiūrime ir timuosius rytus ir matome protestus ir e, matome, e, e, kad žmonės žūsta ir žmonės, negalvodami apie savo religinę priklausomybę, protestuoja prieš korupciją, prastas gyvenimo sąlygas, viešųjų paslaugų nebuvimą. Ir žmonės reiškia pykti E, praėjo amžius e, po to, kai kolonijos valstybės įkūrė tas valstybės ir joms vis sunku dar tapti valstybėmis, e, tautinėmis valstybėmis. Iranas išgyvena sunkumus Libane, Jezbola, islamo grupuotė veikia ir taip pat matome, kad Teheranas e, bando primesti savo valią kitiems. Ir žmonės e, ir Irane sukilo prieš teokratiją. Tos šalis išgyvena krizę ir matome, kad protestų banga stiprėja. Mes e, Suprantame, kad gali daug kas pasikeisti tame regione, bet pusiausvyra yra vis silpnesnė. Ir visa tai vyksta prie mūsų durų. Mes negalime būti nei akli, nei kurti. Mes turėtume siekti, kad ES veiktų tarptautinėje arenoje ir kad turėtų pakankamai galingų priemonių tą daryti. Dėkuoju. Thank you, Mr. Geta. Um, and I apologize. Ačiū, ponai, pon, ponai Gėtai. Dabar ponė Noiman Žaliųjų frakcijos vardu kalbės. Trys minutės jums. Mėly kolegos. Prieš 30 metų žmonės išėjo gatvės Europoje už taiką ir demokratiją. Jie nebuvo kažkieno suorganizuoti, bet jie buvo vieningi. Teikdami mes esame piliečiai. Ir prieš dvi savaitės mes sveikinome vieni kitus dėl to įvykio, nes mūsų gyvenimai pasikeitė į gerąją pusę. O artimuosiuose rytuose demonstracijos prasidėjo šią vasarą Alžyre, Egipte, Libane. Premjeras atsista, atsistatydino, kitas bando išsilaikyti valdžioje. Irane protestus bandoma užgniaužti smurtų 350 nužudytų, užkirsti žiniasklaidos kanalai ir šitie sukilimai pasižymi tuo, kad e, visur žmonės išėjo į gatves, kovodami su korupcija, priespauda, kovodami už demokratiją. Kas naujo? Jiems neberūpi regioniniai ar religiniai skirtumai, jie visi irakiečiai. Štai ką jie šaukia, mes esame irakiečiai Bagdado gatvėse. Dujos paleistos prieš bagdadiečius. Mama įkalinta už tam tikrą informacijos paskelbimą Facebook'e. E, šoviniai prieš gėlės Irane. Ir ES, kuri atšventi 30 metų taikios revoliucijos, stovi rankas sudėjusi. Mes vykdėme rekonstrukcijos projektus, mes pasintėme misiją dirbti saugumo sektorėje ir kuo jie atsimoka, ogi snaiperių šūviais į protestuotojus. atsisakyta įsikišimo iš šalies, iš JAV, iš jungtinių tautų pusės protestuotojai kviečia ES užpildyti tą spragą, organizuoti dialogą, sustabdyti žudimus, ištirti nusikaltimus ir reformuoti saugumo sektorių, <clears throat> išmokyti kaip tinkamai kontroliuoti mines o ES tenkinasi pareiškimais be įsipareigojimų. Kolegos, aiškiai pasakysiu, menki veiksmai arba joks neveikimas tokioje situacijoje pridaro daugybę žalos. 2011 nuvylėme juos, neturime nuvilti dar kartą, mes visi esame žmonės ir kiekvienam iš mūsų priklauso žmogaus teisė. Thank you. On behalf of the Identity and Democracy Group, Mr. Rivière. Rivière, ID vardu. Monsieur le Président. Liban, Irak, Irak. Dėkui, pirmininkė. Libanas, Iranas, Irakas. Šis e, regionas kenčia nuo užsienio valstybių kišimosi daugybę metų, taip pat nuo e, regioninių konfliktų. E, žinome, ką padarė JAV veiksmai ten. Iraną gniaužia totalitarinis režimas, bet taip pat e, jis, ta šalis dūsta nuo JAV sankcijų. Matome e, dabar, kad valdžia taip pat e, gniaužia žmonių viltis. Tose dviejose valstybėse mūsų nevykę intervencijos prisidėjo prie chaoso ir mes turėtume nebe kartoti tų klaidų, Libane e, reikėtų galbūt e, pasiremti Montesquieu žodžiais ir turėtume pagalvoti, kad tas regionas yra labai senos istorijos, ten prasidėjo e, žemdirbystė ir žmonės išėjai gatves reikalauja visai teisėtai savo teisių. Ir e, mes turėtume galvoti apie e, Libaną, apie jo e, vėliavą, turėtume neleisti, kad situacija pablogėtų, nes ten skirtingos religinės bendruomenės turėtų ir toliau sugyventi, gyventi kartu. Ir žinome, kad Libanas buvo labai svarbi valstybė, kuri neleido įsigalioti į Daešui tame regione. Mes turime ginti pluralizmą e, Libane ir taip pat tai būtų e, pluralizmo gynimas Europoje. Dėkoju. EKR e er vardu pone Fotyga. Pusantros minutės. Ačiū. Irano operacijų ženklų galime matyti visame regione, kiekvieno konflikto ribose, kiekviename kare galime matyti Irano ženklą ir tai pakerta stabilumą, pakerta taiką. Tačiau blogiausius veiksmus Iranas pasiliko savo piliečiams. Irano gyventojai pasižymi įvairovę, etninę įvairovę. Tačiau jie patiria mulų režimo priespaudą pastaraisiais metais. Tai vyksta daugumoje Irano miestų. Interneto ryšys nukirstas. Ir žinome, kad režimas imasi barbariškų veiksmų prieš gyventojus. Daugiau kaip 300 žūsiųjų. Jau dabar per, per 11 dienų daugiau kaip 10 tūkstančių suimtų ir neaišku, koks jų likimas, neaišku, kur jie yra, tai mums turėtų rūpėti. Jau kartą panašiai buvo taip atsitikę su politiniais kaliniais. Jie tapo e, nusikaltimo aukomis. Tai yra nusikaltimai žmogiškumui ir taptutinė teisė įpareigojimus veikti, o ne apdalyti mulas šypsenomis. On behalf of the group of the European United Left, Nordic Green Left, Mrs. Ernst, one minute and a half. Was in den letzten Wochen im Mittleren Osten. Tai, kas per pastarąsias savaitės vyksta artimuosiuose rytuose, yra tragedija. Yra net tūkstančiai žmonių e, protestuoja dėl pablogėjusios socialinės padėties ir jie turi tokią teisę. E, ir e, nepaisant to, kad šalyje varžoma žodžio laisvė, žmonės vis tiek išdryso išeiti į gatves, rizikuodami gyvybėmis. Negalime leisti šaudyti į žmonės, tą turime aiškiai pasakyti ir žmonių gyvybių negalime aukoti vardant kažkokio aukštesnio gėrio. <clears throat> Todėl tiek e, savo frakcijos vardu, tiek ir kitų vardu aš lenkiu žemai galvą e, prieš e, nužudytosius demonstrantus ir jų artimuosius. Pone pirmininkė, kadangi esu delegacijos ryšiams su Iranu vadovė, tai delegacijos vardu raginu jūs nusiųsti laišką Irano parlamentui, nes manau, kad ne tik komisija turi tinkamai sureaguoti, tačiau ir Europos parlamentas to iš jūsų tikimės. Taip pat e, man yra gėda dėl to, kad europiečiai nesugebėjo pasiekti e, nieko, kad užkirstų kelią žalingoms JAF e, sankcijoms, kurios yra taikomos Iranui, dėl to, kad norime išsaugoti gerus santykius su JAF vakarai e, tokiais veiksmais iš tiesų e, elgesi netinkamai ir tokiai politikai reikia pagaliau padaryti galą. Ačiū neprisijungusių parlamentarų vardu. Ponas Kastaldo pusantros minutės kalbės. Aš noriu dar e, nariams priminti, kad jie neviršytų skaito kalbėjimo laiko. Tikiuosi, kad jūs tai padarysite, nes esate parlamento vicepirmininkas. Ačiū, pirmininkė kolegos situacija sudėtinga ir reikia spręsti struktūruotai. Krize išplito į įvairius miestus ir tai ir šie musulmonų ir kitų religinių bendruomenių problemos. Vadinasi, reikia strateginio sprendimo. Aš strategiškai suinteresuotas Libano Libano skola 150 procentų BVP, infliacija nevaldoma, ekonomika ko nesugriuvusi. Reikia skubių reformų. Bet dabar neįmanoma to padaryti, nes politinė situacija yra krizė. Hariri atsistatydino iš premjero posto ir nepaprastai sunku suformuoti naują vyriausybę. Šitą valstybę mums strategiškai svarbi. Bet destabilizavimas yra ilgalaikis, reikia skubių ekonomikos reformų, o tam trukdo korupcija. Milžiniška korupcija tai viena iš priežasčių, kodėl prasidėjo demonstracijos. Mes turime ištiesti ranką Libanui. Pusantro milijono Sirijos pabėgėlių jau yra šalyje. Ir mes skiriame varganą paramą, turėtume skirti daug daugiau. Tikiuosi, kad naujoji komisija skubiai imsis pagalbos. Kim Poropulos, tris minutės kalbės apie pavardą. pirmininkė. Kalbėsiu apie žmogaus teisės. Turėtume būti švyturys žmogaus teisės ir demokratijos tarptautinio vystimosi srityje taip pat. Tačiau artimuosiuose rytuose mums nesiseka tai yra mūsų kaiminystė, jie turėtų perimti mūsų vertybės. Čia aš kalbu apie mažumas, pabėgėlius ir kitus įvairius dalykus. Bet matome, kad e, jeigu lygintume Siriją ir Graikiją, skirtumai didžiuliai. Kilo protestai prieš supūvusius režimus. Matykime realią padėtį. Įvertinkime procesą, hmm. norint pasiekti stabilumo, reikia pakeisti režimus, kurie žiūrėtų į priekį, o ne darytų žingsnius atgal. norime artimuosiuose rytuose turėti stabilius, protingus partnerius. Tai yra motivacija siekti situacijos pagerinimo. Irake mes, pavyzdžiui, prisidėjome prie rekonstrukcijos, tačiau dabar kyla bejonių, kam buvo panaudota mūsų pasiūsta parama matome, kaip plūsta pabėgėlių srautai. Ir esu įsitikinęs, kad turime kelti tokiems asmenims, pagėlėms kitokias sąlygas. Mm, toliau, prieglopšio prašytojai. Turime padėti žmonėms Tačiau turime padėti jiems visų pirma jų valstybėse. Žinome, kas įvyko Irake su Daesh. Tik tai stabilizavę padėtį galime pradėti spręsti kitas problemas. Irane mes pritarėme susitarimui su ta šalimi. Toliau Libanas demokratinė šalis, tačiau ir ten prasidėjo demo, e, e, demonstracijos ir reikalingas perėjimas prie reformų, reikalingi rinkimai. Turime siekti tam tikros pusiausviros, turime siekti žmogaus teisų apsaugos ir tarptautinės teisės laikymo. Sprendžiant, pavyzdžiui, dėrybinius klausimus, į tai būtina atsižvelgti. Arena, pusantros mintės. Ačiū, ponė Mogerinė. 200 procentų palaikau jūsų pareiškimą dėl padėties artimuosiuose rytuose. Jau kurį laiką situacija blogėja ir reikalavimai beveik visur vienodi, socialinio pobūdžio, e, susijęs su tinkamu valdymu, Aš galiu tik pritarti poniai Noiman e, visose šalise. Matome, kad vyriausybės reaguoja pasitelkdamos smurtą į tos pagristus reikalavimus. ES čia privalo imtis atsakingo vaidmens, paragindama laikytis tarptautinės teisės ir daugiau šališkumo principų vadovautis. Uh, kitaip nei Trumpo administracija, ES privalo konkrečiai žingsniais prisidėti prie įtampos mažinimo regione ir toliau ginti taiką ir pagrindinės teisės stabilumą artimus rytuose bus galima užtikrinti tik demokra demokratinėmis <clears throat> permainomis, kurias privalome e, paremti kartu remdami ir e, siekdami apsaugoti e, tų šalių žmonės. Ačiū. Ponas Grošė vieną minutę kalbės. Ponas ir ponai, artimieji rytai kenčia nuo karų ir krizių, kurie gali pastumti tą regioną į gilę prarąją. Daugelio problemų sprendimo raktai yra Irano rankose ir e, regiono valstybės tapo e, Irano valdomų e, šytų įkaitėmis. Iranas vykdo brutalę real, real politik, politiką ir niekas nesugeba tinkamai pakeisti Irano laikysenos. Aš todėl raginu būsimai įgaliotinį užsienio politikai skirti šiam regionui ypatingą dėmesį, nes e, stacijai pablogėjus padidės pabėgėlių srautai urtasum. Dėkui. Pone Magarinė, matome artimuosius rytuose daug uh, protestų, nors atrodo atskiri tie konfliktai trijose valstybėse, bet daug e, kas yra bendra. Žmonės yra nepatenkinti paslaugomis situacija ir žinome, kad e, pavyzdžiui, Irake nu, žuvo daugiau negu 300 e, žmonių ir Irane buvo išjungtas internetas. Dėl to negalėjome sužinoti, kokia iš tikrųjų yra situacija. Irano ir Irako saugumo pajėgos e, bando e, užgneušti brutalią jėgą e, protestuojančių žmonių veiksmus ir reikia reikalauti, kad būtų užtrykdos laisvės, pavyzdžiui, Irane, kad taip pat būtų atkurtas interneto ryšys. Žmonės išėjo į gatves po to, kai E, buvo nutarta padidinti e, degalų kainą ir e, tai susijęs su ją veiksmais pradėtais praeitą vasarą. Ir e, taip pat e, Iranui taikomos ekonominės sankcijos dėl to, kasdien kenčia e, gyventojai eiliniai ir ne tiek vyriausybė. Irano režimas, aišku, turi laikyti, laikytis įsipareigojimų gerbti tarptautinės teisės, žmonių teisės, atsižvelgti į žmonių reikalavimus. Ir e, jeigu kalbėsime apie visas tris e, šalis, reikia, kad jų vyriausybės įgyvendintų reformas, kurios užtikrintų geresnį gyvenimo lygį ir ES turėtų atidžiau žiūrėti į tą teritoriją ir būti veikėja aktyve, sprendžiant labai rimtas problemas, nuo kurių šiuo metu kenčia šios šalys ir dėl kurių kyla tiek daug nestabilumo. Dėkoju. Pone Litsi, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė, noriu priminti penkis italus kari, kariškius, kurio, kurie sužeisti Irake Kirkuke e, per išpolį Irake demonstracijos vykstančios primena 2005 metus. Ypač su šitais tai susiję žmonės reikalauja darbo vietų, kovoja su e, korupcija. Taip pat e, šiaurės kurdai, kurie padėjo nugalėti mūsų islamo valstybę. Ir ES negali sėdėti sudėjusi rankų, nes e, ta islamo valstybė gali vėl atgimti iš Bagdado. Ten yra simbolių, krikščionių, krikščionių simbolių ir tūkstančiai žmonių, jiems iškilo grėsmė, aš kalbu apie krikščionių bendruomenę, dauguma bažnyčios pritarė saugioms demo, demonstracijoms. Ir čia mes turime apsaugoti krikščionių mažumą ir neleisti regionui kristi į sunitų ir šitų konfliktą, turime apsaugoti mažumas. Ačiū, pirmininkė, e, vyriausiai galiotinė Mogerinė. Užuot lankstėsi mūloms, užuot siekia susitarimo su Iranu, kuris naudingas tik tam režimui, Mes turėtume atsigręžti į Irano žmonės ir turime pareikšti, kad pripažįstame, jog režimas rūpinasi tik tai teroristais, o ne savo piliečiais. Mes negalime telo, negali toleruoti laisvos minties ir opozicijos. Šitas režimas leido kariškiams šaudyti į piliečius į piliečius, kuriuos laiko priespaudoje jau dešimtmečius. Savo širdise mes esame su drąsiais iraniečiais. Mes nenorime islamo respublikos. Mrs. Villanueva Ruiz, one minute. Villanueva Ruiz. Ne tik Latino Amerikoje vyksta politinis, e, socialinis žemės drebėjimas. E, Iranas, Irakas, e, Libanas, Egiptas, Alžyras kenčia nuo to paties. Matome, kad daug žmonių išeina į gatves reikalauja socialinio teisingumo, orumo jau daugybę metų. Ir dabar matome dar daugiau represijų, nebaudžiamumo. Uh, Ir e, matome Sirijoje, Jemene, e, Libijoje e, vykstančias dramas taip pat prisimkė kurdus, vakarų Saharos gyventojus ir visą laiką, kur kyla problemos, tos, tos šalyse anksčiau jos kentėjo nuo vakariečių įsikišimo ir dabar reikėtų mums kažkaip prisidėti sprendžiant tų nelaimių pasiekmes. Reikia, kad ES neberemtų karinių intervencijų, būtų sąžininga tarpinė, reikėtų uh, e, palaikyti tuos, kurie protestuoja gatvėse, kurias mes sugriuvėme ir reikia, kad jau paskui tie žmonės atvyksta pas mus į mūsų kontinentą. Dabar ponas Belami. Dėkui, pirmininkė. Jūs sakėte, ponė Mogherini, kad e, šis regionas yra didelės įtampos regionas. Ir mes, europiečiai, turėtume siekti e, trijų tikslų pirmiausiai. Pirmiausiai padėti tom šalim siekiant joms demokratijos, e, teisinės valstybės principų tvirtesnių. Aš esu Prancūzijos atstovas, priklausau Libano draugų grupiai ir mes turime paremti tą šalį. Antras dalykas, mes turėtume prisiminti savo istorinį vaidmenį, ginti mažumas. Pirmiausia, aš galvoju apie krikščionių mažumas. Mes turime e, saugoti jas tame regione, pavyzdžiui, e, jesidžius ir visus kitus, kur yra persekiojami, kad būtų įteisintos visų žmonių teisės nepriklausomai nuo religijos. Tai turėtų būti mūsų diplomatijos prioritetas. Ir trečias dalykas, mes turėtume e, sekti padėtį, kaip ką tik sakė kolegos, kad mes E, turime galvoti apie e, tai, kad, e, tie, kad gali užsigrobti tuos judėjimus islamistai, kurie yra didžiausia priešai ir ten, ir pas mus. Reikia, kad būtų atsižvelgta į žmonių reikalavimus užtikrinti daugiau demokratijos. 13 kariškių prancūzų žuvo vykdami operaciją Malija. Mes išgyvename gedulą, bet taip pat turėtume konkrečiai kalbėti apie planus. Šiandieną mūsų šalis negali viena kovoti visų mūšių. Mes turėtume visi įsipareigoti, veikti, padėti karinėmis priemonėmis ir taip pat diplomatėmis. Reikėtų sutelkti mūsų veiksmus reikėtų taip pat nuolatinių įsipareigojimų Europai. Tokiu būdu mes pristėsime prie rytojaus taikos sukūrimo ir turėsime strateginį planą ir padėsime žmonėms gyventi laisvai. Dabar Benifei pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, kalbame apie tas šalis, kurios yra labai skirtingos, bet jas vienyje tai, kad ten kilo protestai. Tūkstančiai žmonių reikalauja oraus gyvenimų, socialinių teisų ir kovos su korupcija. Protestai tęsiasi jau seniai, prasidėjo 2011 metais. Buvo Europos parlamento rezoliucija, kurią ir aš pasirašiau dėl arabų pavasario, bet problemos išliko. Pavyzdžiui, Libane struktūrinės problemos Libanas priėmė daugiau kaip milijoną sirų pabėgėlių, 30 procentų gyventojų tai sudaro. Negalime palikti tokios šalies vienos. Turime padėti Libano piliečiams. Taip pat žinome, kaip elgėsi sirų kariuomenė E, pabėgėliai yra gražinami į stovyklas. Amnesty International daug pranešimų apie tai praneša, apie žuvusius praneša. Taip pat pavojus kilo Irako kurdams. Tragiškos mirtys. Žinome, kad neseniai kariškiai žuvo, nes juos Daesh užpuolė. Turime kuo greičiau suteikti paramą Sirijos kurdams. Mūsų užsienio politika turėtų būti aiškesnė ir jos negali formuoti amerikiečiai. Aš dėkuoju Mogherini už atliktą darbą. Pane Lasaglani, ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad šiame parlamente du kartus pamėginome patvirtinti rezoliuciją dėl Irako, tačiau nesugebėjome to padaryti. Dabar noriu paraginti ir paklausti politinės e, frakcijas, kodėl bloguojate rezoliuciją dėl Irako, nes kalbėti ir vienas dalykas, o imtis konkrečių veiksmų visai kitas. Pone Magarinė, mes dabar stovime ant istorinio pasirinkimo slengščio, arba turime paremti Irako žmonės ar vyriausybę. Vyriausybės ateina ir e, nueina, o žmonės visuomet liks. Kokių konkrečių veiksmų ketinate imtis, kad padėtumėte Irako žmonėms e, siekiantiems e, pradėti e, dialogą su vyriausybė, kad jų balsas būtų išgirstas, tų žmonių, kurie Tahryro aikštėje demonstruoja Noriu e, pagirti es ambasadorių Irake už jo aiškiai griežtą poziciją, tačiau ta pozicija turi išvirsti į konkrečius veiksmus. Junktinės valstijos jau yra nepatikimas ir dabar vienintelė Demokratinių valstybių sąjunga, Europos sąjunga gali užimti JAF vietą tame regione. Ačiū, ponas Cinio. Pusantros minutės gerbiami kolegos. Noriu atkreipti dėmesį į saugumo problemą, e, kuri kelia grėsmę ne tik artimiesiams rytams, tačiau ir Europos Sąjungai. Tai yra daugiau nei 4000 e, kovotojų iš ES, kurie prisijungė savo laiku prie islamo, prie islamo valstybės. ES nėra parengusi strategijos, kaip elgtis su šiais teroristais tai reiškia politinio bankroto paskelbimą. Turkijos įsiveržimas į Šiaurės Siriją tą problemą dar labiau e, paaštrino ir e, e, teroristų daug pateko į laisvę <clears throat> ir dabar yra tie žmonės, kurie kapojo galvas, e, savo priešininkus gyvus degino, pateko į laisvę. Tai yra fatališkas signalas e, šio teroristinio režimo e, aukoms. Jie nusipelno bausmės, o ne malonės. Todėl turime padėti Irakui ir Sirijai įsteigti karo nusikaltimų teismą, nes islamo valstybės teroristai yra mūsų bendri priešai ir jie privalo atsakyti už savo nusikaltimus ir tik tokiu būdu užtikrinsime teisingumą aukoms. Visi pasisakome ir visi esame atsakingi už savo piliečių saugumą. Taigi klausimas, ar mes tinkamai tą atsakomybę prisijimsime. Ačiū uždėmesi. Pone Kempa, vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiamą komisijos narį. Noriu Jums padėkoti už visus Jūsų darbus nuveiktus iki šiol, už aukščiausio lygio sustikimus, konferencijas kuriuose konkrečios valstybės pažadėjo paramą Sirijai ir toms šalims, kurios tiesiogiai patyrė žalos dėl karo Sirijoje. Čia, jeigu leisite, noriu pasakyti, kad ES privalo parengti aiškesnį veiksmų planą e, ir be diplomatinių pastagų numatyti ir atitinkamą finansinę paramą. Tas planas turi būti taikomas ne tik e, Jordanijai, Libanui, tačiau pirmiausiai Irakui. Irakui kai kurios valstybės bando padėti pa, Pavyzdžiui, Vengrija atstatė teleskų vietovę, skirdama 8 milijonus dolerių. Yra dar ir kitų e, miestų - Bašyka, Baltera, Baknaja, e, kad e, pabėgėliai galėtų ir turėtų kur grįžti ir gali tą padaryti nedelsint ir būtų užtikrintas stabilumas tame regione. Taip pat privalome galvoti apie tai,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 la situación en el líbano la situación en irak la situación en irán y uno estaría tentado de pensar que nos encontramos ante una suerte de. ir negalėtume e, neikti, kad e, vėl nauja banga e, kyla revoliucijų. Matome, kad vyriausybės atsistatina, e, krenta. E, Ir e, taip pat neprimtina yra tai, kaip e, yra susidorojamas su protestuotojais. Europos parlamentas turėtų e, parengti rezoliuciją dėl padėties Irake, mano nuomonė. Mūsų būsimas vyriausias įgaliotinis ponas Borelis turėtų labai rimtai žiūrėti į padėtį tose trijose šalyse ir mes turime strategiją strategiškai e, suderinti savo pozicijas, žiūrėdami į bendrą situaciją. Labai ačiū. To, toliau ponas Kičiuk. Viena minutė. Ačiū pirmininkė. Šiandieną uh, kalbame vėl apie paėdose šalyse, bet mes jau pasosius dešimt metų e, stebime, kokia yra situacija. Tas regionas kenčia nuo konfliktų, nuo religijos E, karų pradžioje matėme e, viltį, kurių steigė e, milijonams piliečių, bet dabar matome smurtą, žmonės yra nepatenkinti esame padėtimi ir politikai atsisako taikstyti su realybė ar suteikti viltį ateičiai. Tai nėra vaizdai iš filmų, bet labai skausminga realybė. Vienas Irako laikraštis parašė klausimą, jeigu jūs mus visus išžudysite, tai ką valdysite? Europos Sąjunga negali būti negali išlikti tyli. Aš e, raginu pasmerkti smurtą prieš taikius protestuotojus. Reikėtų iškart siekti kad atsvertų galimybės dialogui. Reikia galvoti apie visuomenės interesus, reikia raginti vadovus tų šalių kitaip pasižiūrėti į situaciją ir už, gražinti taiką ir užtikrinti ateitį e, gyventojams. Ponas Marijanė. Ačiū už tai, kad e, norite išklausyti ir e, suprasti Libano žmonių pyktį. Libane per visą gyvavimo laikotarpį buvo e, išlaikyti išlaikyta tarpusavio pagarba tarp skirtingų e, religinių grupių. Taip pat ir krikščionys buvo tinkamai apsaugoti. Taigi mes turime savęs paklausti, kam bus panaudoti tie milijonai e, skirti paramai Libane. Junktinių tautų atstovas Tripolio regione yra teigęs, kad ES finansavo atliekų tvarkymo stoti kuri e, niekuomet nepradėjo veikti. Kodėl donorai e, nekontroliuoja, kaip yra panaudojama finansinė parama, kad nebūtų panaudojama korupciniais tikslais. Manau, kad tikrai padarytume paslaugą libaniečiams, sugebėdami užtikrinti, kad finansinė parama, kurią skirime Libanui, iš tiesų nebūtų panaudojama korupcijai, o pagelbėtų, galėtų pagelbėti žmonės. Pana Zagradil, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Anksčiau esu sakęs, kad Izraelis mūsų strateginis partneris, o dabar teigiu, kad Iranas yra mūsų pagrindinis strateginis varžovas. Pastaraisiais metais matome Irano bandymus išsikovoti regione hegemoniją. Irano įtaka plinda Sirijoje, Libane, Irake. Ir laikas pasipriešinti tam, užkirsti kelią, reikia keisti mūsų politiką skirtą Iranui. Ir jeigu norime užtikrinti savo interesus regione, turime pasipriešinti Irano įtakai. Tai yra raktas į stabilumą regione. Guteland vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. O, vyriausiai įgaliotinė Mogherini. Irano valdžia naudoja jėgą prieš demonstrantus Šimtai žuvę, tūkstančiai sužeisti. Nepriimtina, kad tie, kurie išėjo gatves protestuoti, reikalauti socialinių teisių, yra dėl to žudomi arba siunčiami į kalėjimą to brutalaus režimo. Internetas atkirstas ir šita situacija nepateisinama. Ir tai dar vienas žmogaus teisų pažeidimas. Matome Twitterio žinučių, bet e, iš esmės e, prieiga prie interneto draudžiama. Taigi reikėtų, kad internetas vėl pradėtų veikti ir norime ryštingo ES veiksmų. Dėkoju, ponė Margarinė, už jūsų svarbų darbą, aš jį stebiu puikiai jūs padirbėjote ir e, aš tikiuosi, kad galėsite imtis greitų ir rimtų žingsnių prieš Iraną. Čia kaip vicepirmininkas delegacijai su Iranu aš norėčiau pasisakyti už tai, kad būtų parengtas nuoseklus veiksmų planas ir aš kritikuoju nelegalias JAV sankcijas, kur nėra padedama e, nuosaikiesiems Irane. Tačiau matome, kad vis labiau Iranas pažydinėja tarptautinės e, normas. Protestai buvo sutikti su neproporcinga jėga ir mes be jokių išlygų Europoje turime pasmerkti mažiausiai šimto protestuotojų nužudimą ir tūkstančio protestuotojų areštą. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad sukurta nauja bendra komisija ir mes turime uh, ištirti visus tuos žiaurumus. Ir pabaigai aš norėčiau padėkoti poniai Mogerinį už jos įspūdingą ir kantrų dalyvavimą mūsų posėdžiuose ir tikiuosi, kad jos pasiekėjas elgsis lygiai taip pat ir taip pat elgsis atitinkamai ir su mumis, kaip su užsienio šalimi. Pone Sardonė, vieną minutę. smurtingi protestai palėtė Iraną pastarosiamis savaitėmis. Ką darė ES? Nieko. Turime vyriausią ES įgaliotinę čia. Pone Mogerini, ką padarėte jūs? Absoliučiai nieko. Europa atleido Iranui už tai, kad net ir dėl to, kad Iranas ėmėsi tokių nepateisinamų veiksmų ir absoliučiai niekas nėra daroma. 19 moterų 19 metais buvo pakartos, o kaip yra su myčių judėjimo feministėmis, Europa vietoj to, kad pasiūlytų laisvę, modernumą, nusprendė pasirinkti verslą ir pelningąją naftą ir dirba kartu su etolomis. Taigi aš norėčiau paklausti, ar galiausiai bus užkirstas kelias islamo valstybėje, kada galiausiai Europa imsis veiksmų ir kada galiausiai turėsime laisvę ir ne, nepriklausomybę. Ačiū, ponas Lopės, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju vyriausiai galiotiniai. Čia šiandieną mes kalbame apie padėtį artimuosiuose rytuose ir ypatingai tai, ką matome Irake, Irane ir Libane aptariame. Ir aš norėčiau paminėti kelias grėsmes, kurias matome artimuosiuose rytuose - socialiniai neramumai dėl to, kad trūksta galimybių, trūksta priegos prie viešųjų paslaugų, ekonominis augimas nėra palankus visiems visuomenės nariams, visiems žmonėms ir taip pat pastaruoju metu matome konfliktų, dėl kurių žmonės artimuosiuose rytuose ir visame regione dar labiau nuskurdo. Aišku, yra visuomenių, kur įtraukties labai nedaug. Ir Mes, ES, reikalavome to jau eilę metų. Mes norime, kad būtų suteikta parama ir branduolinis tarimas su Iranu yra vienas iš pavyzdžių. Mes taip pat norime, kad būtų prisimta atsakomybė tų, kurie bando susidoroti su demonstruotojais, kurie išėjo į gatves. Ir mes taip pat žinome, kad yra problemų ir dėl Sirijos, tai sukuria finansinių ekonominių bėdų e, Libanui. Marija Rodrygės Ramos, vieną minutę. Kalbėtoja be mikrofono kalba. Prašau įsijungti mikrofoną, ponia. Atsiprašau, sako kalbėtoja. Pone Mogerinė, aš norėčiau Jums padėkoti už pastangas ir pasiaukojimą ir visą darbą pastaraisiais metais. Protestai, kurie supurtė šį regioną, yra protestai, kur piliečiai reikalauja daugiau demokratijos, laisvės ir teisių. Irane buvo susidorota su tais protestuotojais labai žiauriai. Buvo panaudoti šaunamieji ginklai nukreipti prieš civilius gyventojus ir man atrodo tai dėl to dešimtys ar šimtai žmonių žuvo, taip teigia Amnesty International, 4000 areštuota, sulaikyta, nors jokios informacijos negauname internetinėmis priemonėmis, nes jis už, internetas uždarytas. Taip pat e, su, su dideliu spaudimu susiduria moterys. Joms teigiama, kad jos būtent provokuoja e, tokius neramumus. Tai aš norėčiau kreiptis į komisiją ir į tarptautinę bendruomenę, kad būtų pasmerkti tokie veiksmai. Ir taip pat kreipiuosi Irano valdžios institucijas, kad būtų užkirstas kelias smurtui, kad būtų siekiame aiškaus demokratinio dialogo. Dėkoju. Patrikas Bergas, vieną minutę. Pone pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė, aš tiesiog norėčiau kalbėti apie situaciją Libane. Mes visi pastebėjome, kad dabartinė krizė atsistatydinus Libano vyriausybei ir nesugebant sukurti vyriausybės išsirutuliojo. Terorist, kaip teroristinės vertinamos organizacijos Izbola ir taip toliau neleidžia veikti Irano vyriausybei Čia dabar susiduria interesų grupės ir Hezbollah veikia kaip Irano atstovą ir todėl toliau kursto teroristinius išpolius. Hezbollah ir Amalo judėjimas užsipuola Beirute taikius demonstrantus ir tiesiog nori, kad toliau būtų išsaugota Irano įtaka. Izraelis paaiškino, kad e, jis e, nesitaikstys su Hezbollah išpoliais Izraelio teritorijoje. Ir mes turime užtikrinti, kad taip iš tikrųjų nevyktų. Ir svarbu, kad Libanas netaptų dar viena mūšio ir susikirtimų vieta. Andrėjas Šyder, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiama vyriausiai įgaliotinė. Aš norėčiau iš pat pradžių Jums padėkoti už iniciatyvas ir už sėkmingą darbą bei pastangas, bandant pasirašyti susitarimą su Iranu. Pastarosiomis dienomis matome kraupius vaizdus iš Irano demonstracijos neramumai ir demokratijos ir socialinė padėtis tampa nepakeliama visuomeniai. Irano režimas e, tiesiog privedė prie šimtų aukų ir tūkstančių suimtųjų. Tiesiog Iranas turi laikytis žmogaus teisų, žodės, la, žodžio laisvės, susiribūrimo ir demonstracijų laisvės. Iš tikrųjų, reikia deeskalacinio veiksmų, reikia paraginti grįžti prie darybų stalo, kadangi krizė situacija aštrina, o ne e, švelnina. So Elena Jančeva. Elena Jančeva. Благодаря ви. Pane Jončeva. Dėkui, pirmininkė. E, norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl situacijos.